La Presidente. Pirmininkas. Pirmininkė. Colleghi, all'ordine del giorno ci sono le dichiarazioni. Kolegos, darbo atverkėje tarybos ir komisijos pareiškimas dėl Graikijos nacionalinio transliuotojo uždarimo. Be e, didesnių kalbų suteiksiu žodį tarybai. Leškevičius, e, viceministras, prašom. Madam President, honorable members. Pone pirmininkė, gerbiam parlamento nariai,